parlamentaro darbu. Dar viena informacija. Iš pono Viktoraus Paskiho gavau prašymą dėl jo parlamento imuniteto apginimo, e, turint omenyje bylą, kuris, kuris varstoma Vilniaus regioninėme teisme pagal trečiojo punktos atitinkamą dalį. Šis klausimas bus perduotas teis, Teisės reikalų komitetų, kaip komitetų, kuris yra už tai atsakingas. Iš socialistų frakcijos gavau dėl paskirimų į komitetų, e, komitetus. Sąrašas bus pridėtas prie protokolo, nebent bus prieštaraujama, paprieštarauta protokolo, jeigu ne, tuomet um, tai bus patvirtinta užsienio reikalų komitete Sofoklėjaus ir saugumo gynimo e, komitete dirbs Sofoklis Sofoklėjos. Dabar persime prie balsavimo. Pirmasis pranešimas, pono Benseno pranešimas. Dėl vedimo tvarkos, prašau. Ačiū. Prieš 11 metų.